kosmoso agentūros prezidentas atvyko ir stebi mūsų posėdį. O dabar perinam prie balsavimo. Bet visų pirma, turiu pasakyti, kad ponė Elisa Ferreira atsisakė savo mandato. E, Skelbėme, kad yra e, tuščia vieta nuo birželio 20 dienos, kai apie tai bus informuota nacionalinė administracija. Jokių pakeitimų negavau dėl e, pirmininkų sujungos sprendimo, dėl tyrimo komiteto.